Ir noriu dabar Jums pranešti, kad nuo 15 metų vasar 18 dienos naujo parlamento nario įgaliojimai turėtų būti patvirtinti. Prieš